Komisija tuos darbus atlieka, dabar yra baigiamoji tų darbų fazė ir iki metų pabaigos tie darbai turėtų būti visiškai atlikti. Ačiū. Manau, kad ponė Harkin turi papildomą klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė, ir ačiū tarybai už atsakymą. Džiugu girdėti, kad iki metų pabaigos tie darbai bus užbaigti, nes 16 valstybių marių, man atrodo, turi dar padirbėti. Ar galėtumėt pasakyti, kokį poveikį Europos saugiai turės šios konvencijos ratifikavimas? Jūs kalbėjote kai kurios straipsnius, tačiau konvencijoje yra ir kitų svarbių straipsnių, pavyzdžiui, kur kalbama apie aplinkos pritaikymą negalėjams asmenims, kad jie galėtų nepriklausomai gyventi. Taigi, koks būtų į ir konvencijos ratifikavimo laikotarpis E, pačiai Europos Sąjungai ir tom šalims, kurios jau turi pažengusius labiausiai. Ačiū. Grįžtu prie dar vieno dalyko. 13 valstybių narių ratifikavo minėtą konvenciją. Galiu išvardinti tas valstybės. Austrija, Belgija, tai yra Čekijos Respublika, Danija, Vokietija, Vengrija, Italija, Portugalija, Slovenija, Ispanija, Prancūzija e, šią konvenciją jau ratifikavo. Kokia yra dabartinė padėtis? Na, aišku, reikėjo iš pradžių sutarimo dėl Elksenos kodekso tarp valstybių narių ir komisijos prieš pateikiant formalius patvirtinimo dokumentus, nes taip papildys jungtinių tautų konvencijos ratifikavimą, e, koks, kokie būtų būsimi etapai. Kai tik bus užbaigtas ratifikavimas, taryba galės grįžti prie priemonių klausimo, kad e, neįgalių senų teisės būtų aktyviai ginamos. Tai yra ta mintis, kurią siūlo daugelis valstybių narių. Tuo pat metu komisija parengtų Europinę strategiją apimsičią laikotarpį nuo 10 iki 20 metų susijusią su neįgalios menų teisų įgyvendinimu. Paskui bus pateiktas veiksmų planas artimiausiam dešimtmečiui, kur bus vardinami konkretūs tikslai ir svarbiausias tikslas bus tas, kad e, neįgausios galėtų nepriklausomai gyventi. Dėkuoju, sako pirmininkė. Yra papildomų klausimų, o paskui jūsų ministrė prašysime atsakyti į visus tuos klausimus papildomus. E, Zemka Blenkevičiūtė turi klausimą. Pirmininkė, ačiū ministrė už atsakymą. No, Pirmiausia. Po, Pana Zemka pirmiausia. Zemka głos zabrała też. Jeśli można, to ja bym miał. Jums leidus. Norėčiau, ponė ministrė, užduoti klausimą, kuris man regis yra tikrai labai svarbus. Situacija yra tikrai prasta, kadangi iš 27 valstybių tik 13 ratifikavo šią konvenciją. 14 dar to nepadarė. Tad mano klausimas būtų toks. Ar žinote, kad tik pusė valstybių Kodėl tik pusė narių ratifikavo, negalėsant tokią svarbią konvenciją? Dabar ponė Blinkevičiūtė, prašau gerbiamas ministre dėkoju jums už atsakymą ir e, iš tikrųjų būtų labai įdomu sužinoti kodėl taip vangiai valstybės narės e, ratifikuoja jungtinių tautų konvenciją ar bijo prisiimti atsakomybės e, dėl lygių galimybių sudarymo neįgaliems žmonėms ir dar kartu pone ministre jeigu nebūtų sunku norėčiau jūsų paklausti ar pasistūmėjo bent šiek tiek į priekį antidiskriminacijos direktyvos rengimas rengimas ir kaip vyksta dėrybos ir diskusijos konsultacijos su valstybėmis narėmis dėl antidiskriminacijos direktyvos pagreitinimo todėl kad ji taipogi labai svarbi neįgaliems žmonėms. Taigi, na, aišku, darbai vyksta tarp valstybių narių, derinamasi, tačiau jeigu leisite, Aš pasakysiu, kad be bejonės galima rodyti nusivylimą, netgi skeptiškai nusiteikti dėl to, kaip lietai kai kurios valstybės narės ratifikuoja ar neratifikuoja, tarkime, šios konvencijos, tikrai pasakysiu jau tik 13 valstybių narių, kartojosi jau, ją yra ratifikavusios, tačiau nėra kažkaip ypatingų priežasčių tam, tiesiog, na, yra skirtingi procesai ratifikavimai, jie skiriasi, gal kai kurie truputėlį ilgiau trunka ir aš taip pat manau, Na ir aišku, nesislėpsiu už tą argumentą, tačiau turiu pasakyti, kad šioje srityje, kaip ir kitose srityse, vis dar čia kalbama apie valstybių suverenumą. Ir kiekviena valstybė sprendžia taip, kaip greitai jinai nori ratifikuoti vieną ar kitą konvenciją. Aišku, mes galime paskatinti valstybės narės greičiau dirbti, aišku, jeigu tai būtų, tai valstybės narės greičiau ir kitus klausimus spręstų. Tačiau dėja, tai yra, nedėja, Tačiau tai yra valstybės suverenumo klausimas ir jos pačios sprendžiasi. Ačiū. Kągi, perikime prie kito klausimo, kurį pirmiausia teikė ponas Mičelis, tačiau dabar šis klausimas perimtas. Ponas Meginis šios dienos posėdėje ir jis susijęs su epilepsijos gydimu. Taigi, ponė ministrė, ar galite dabar atsakyti šį klausimą? Alors, euh, Taigi, ponė pirmininkė ir mėly kolegos. Visų pirma, turėčiau padėkoti, net jeigu pono Mitchell čia nėra, tačiau norėčiau jam padėkoti už šitą klausimą, štai kad jis rodo susidomėjimą šią tematiką. Tikrai neurodegeneracinės lygos, neurologinės lygos, cerebrinės lygos, nepsichiatrinės lygos, kurios, kurios tarp, tarp kurių yra epilepsija, tikrai labai rūpi mūsų piliečiams pagal 168 TFU straipsnį ES skatina bendradarbiavimą tarp valstybių narių viešosios sveikatos rytyje ir taip pat lygų prevencijos rytyje. Todėl Euro, čia ES taikomas horizontalusis metodas ir tiesiog koncentruojamasi į kovą už geresnę padėtį tokių, tokiomis lygomis sergančių žmonių. Taigi, komis, ta, taryba savo išvadose dėl kovos prieš diskriminavimą susijusią su protiniu negale pakvietė valstybės narės skirti ypatingą dėmesį tokių problemų poveikiui viso, visoms amžiaus grupėms, e, skirti dėmesį tam, kad šita problema būtų pripažinta, e, kad būtų sumažinta socialinės atskirties rizika. Ir tose išvadose 2005 m. Liepos 3 dienos dėl bendrijos veiksmų e, protinės veikatos srityje taryba pakvietė valstybės narės įgyvendinti deklaraciją ir veiksmų planą, kuris buvo patvirtintas ministrų konfer Europos ministrų konferencijos po dėl protinės veikatos tos konferencijos, kuri vyko sausio mėnesį 2005 metų Helsinkyje. Be to, taryba yra įsipareigojusi kovoti su kita mm, lyga iš tos pačios lygų grupės, neurologinių ir, ir cerebrinių nepsichiatrinių lygų grupės, tai yra su Alzheimerio lyga. Ir šiame kontekste reikia paminėti 2008 metų gruodžio 16 dienos išvadas kuriomis siekiama būtent kovoti su tomis neurodegramacinėmis lygomis, ypač su Alzheimerio lyga. Ir taip pat e, bendra 2009 metų deklaracija dėl mokslinio tyrimų Europoje, kuria nustatomi e, pilotiniai tyrimai Europoje, moksliniai tyrimai Europoje e, susiję su Alzheimerio lyga ir kitomis neurodegeneracinėmis lygomis. Dėkuoju, ponė Miginis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju tarybos atstovai iš atsakymą. Tikrai labai vertinu kolegos klausimą. Galbūt galėtų nušviesti padėtį įvairiose valstybėse narėse. Na, tikriausiai priklauso nuo to, kai, kur gyveni, nuo to priklausys tavo epilepsijos gydimas. Ir didelis skirtumas, juolab, kad kai kuriuose valstybėse šalyse skir, trūksta neurologų, gal galite pakalbėti apie tai, kokį poveikį tai turės sveikatos paketui, kuris kaip šiuo metu dabar aptariamas, nes jeigu uh, žmonės negydami, jie labiau kenčia negu jie gauna, tuo atveju, jeigu jie gauna gydimą. Na ir epilepsija sergantys žmonės skirtingose valstybėse narėse susilaukia skirtingo gydimo ir skirtingos priežiūros. Ačiū. Na, aš manau, kad jūs visiškai teisi. E, dėl to, kaip jūs konstatuojate tą e, medicininį kiekybinį aspektą valstybėse narise. Tikrai valstybėse narise kiekybinių požiūrį dar toli yra nuo visiškos harmonijos tarp įvairių sveikatos nuostatų. Ir taip pat reikia konstatuoti, kad sveikatos rytyje ES prerogatyvos dar kol kas yra pakankamai menkos ir čia yra vėl suverenumo, e, valstybių narių suverenumo dalis. Tačiau galima paminėti tarp valstybinį paketą nes e, tai tikrai vienas iš tokių elementų, kurį galima pagerinti ir kur galima pabri, pa, paskatinti kai kurios kiekybinius sveikatos aspektus. Pavyzdžiui, Belgijai pirmininkaujant taryba tęsė ir iki pat galo tęs dėrybas, siekdama kiek įmanoma labiau suglaudinti požiūris, pozicijas, kad būtų susitarta antrajame skaitime, antrajame svarsime dėl to tarpvalstybinio paketo. Aišku, tai sudėtinga užduotis, laiko nebedaug liko, tačiau mes turime tą ambiciją pasiekti sėkmės iki gruodžio mėnesio pabaigos. Ačiū. Dėkuoju. Na, daugiau papildomų klausimų dėl šio darbo atvarkės punkto nėra, taigi pereikime prie kito klausimo. Jį uždavė ponas Kelė, jis liečia ES pozicijas dėl ko nevykstančių dėrybos suderinimo. Prašau, pane ministrė. Madame la Présidente, chers collègues. Pane pirmininkai, gerbiami kolegos, taryba savo spalio 14 dienos posėdžio metu priėmė išvadas dėl ES pozicijos Kankūno konferencijoje, kur bus kalbama apie klimato kaitos klausimus. Ten bus nustatytos ir nagrinėjamos taisyklės dėl kovos su klimato kaita pasauliniu lygiu. Spalio mėnesį vyks tarybos susirinkimas, tai bus spalio 18, 18 19 dieną, sako kalbėtojas, bus kalbama apie Junktinių tautų konvenciją dėl klimato kaitos. ES pozicija apima visus svarbius aspektus kelsimus šitoje konferencijoje, kalbam apie rezultatus, kurių tikimasi, apie Kyoto protokolą, kad jis būtų patęstas po 2012 metų. E, svarbu keliamas klausimas kokios pažangos svarbu pasiekti, technologinių aspektų klausimas, miškų apsaugos klausimai ir finansavimo klausimai. Visi tie aspektai yra svarbus ir taryba steigsis pateikti labai aiškę poziciją ir poziciją, kurią būtų galima nesunkiai komunikuoti kitiems, perduoti kitiems. Tad svarbu, kad būtų pasinaudota ta pozicija, kad būtų galima aišku signalą pasiūsti mūsų tarptautiniams partneriams, tokiems Kaip taip ir sakė, ES tikisi, kad Kankūno e, konferencija padės priimti subalansuotus sprendimus, kurių tikslas yra numatyti tarptautinę tvarką, kurios tikslas yra apsaugoti klimatą nu, po 2012 metų. Vyks daug dvišalių susitikimų ir diskusijų dar iki Kankūno konferencijos tai bus puikia proga mūsų partneriams paaiškinti mūsų požiūrį, mūsų poziciją. Jeigu reikės, e, dar bus renkiami koordinavimo posėdžiai. ES vietose jie tos posėdžius renks. Mes taip pat pasitikime ir institucijomis, tikimės jų pagalbos, kad būtų galima išaiškinti mūsų poziciją, perdobdant lygiai tą patį signalą visuose signaluose kalbantis su užsienio partneriais. Ačiū. Much, Pone Keliai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mm, Vertinusiu atsakymą, manau, kad yra labai svarbu, kad mes padarytume kankūne reikšmingą poveikį, kad nesvarbu, kad netiktų tas, kad nutiko Kopenhagoje. Tiesiog noriu paklausti dar vieno dalyko. Aš manau, kad kitos šalis taip pat e, buvo Kopenhagoje žino, kas ten įvyko. A, kaip manote, ar pavyks dėl saistančių tikslų susitarti? Nes aš manyčiau, tas tai yra labai svarbus dalykas. Priešingų atveju rezultatai gali būti kaip Kopenhagoje. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Alors, je... Turėčiau pasakyti štai ką. Norėčiau patikslinti pažangos pasiekti Plankūne nebus lengva. Trys to pesimizmo priežastys yra paminėtinos. Pirmiausia, ekonominė krizė, kuri, aišku, krečia visą Europos Sąjungą ir taip pat kitas šalis už Europos Sąjungos ribų. Dėl to gera valia ir siekiai investuoti e, mažėja. Naujai iškylančios šalis kratosi tų saistančių tikslų, nenori tų įsipareigojimų. Na ir galiausiai jungtinėse valstijose nebuvo priimtas įstatymas šitą temą. Nepavyko to įstatymo priimti. Europos Sąjunga išlaikė tas pozicijas, kokias turėjo Kopenhagoje. Manau, kad reikia elgtis atsargiai. Šiandien pasirenkame tam tikrą kelią ir turime tiesiog nesugadinti tų mūsų siekių ir turime tinkamai pristatyti Kankūne mūsų poziciją. Dėkoju. For... Dėkoju. Yra nemažai norinčių užduoti papildomų klausimų. Galiu suteikti tik tai dviem kolegoms teisę e, atsakyti, užduoti papildomus klausimus ponės Tika ir ponas Obama. Ir tokiu būdu užtikriname lyčių lygybę. Taigi, ponė Tikau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė, norėčiau pasitarauti štai ko. Ar esate numatę, ar esate numatę klimato kaitos tikslus, e, taršos mažinimo tikslus sėti su tūkstantmečio vystimosi tikslais? Na, iš tikrųjų yra tokių uh, besivystančių šalių, kuriams būtų pernelyg brangu uh, mažinti emisijas pagal numatytus e, tikslus, nes tai iš tikrųjų keltų grėsmę e, jų vystimuisi bei darbo vietų kūrimui. Taigi ar ketinate sėti klimato kaitos tikslus su tūkstantmečio tikslais? Ponas Obermairis, dėkui, ponė pirmininkė. Na, Kopenhagoje netgi ir tokios kooperatyviai bendradarbiavimus tikusios šalis kaip Indonezija ir kitos m, perėjo kitą blogą prieš vadinamojo šalių bloką. Na ir ta diskusija išvirto į diskusiją dėl teisingumo, sažiningumo. Na ir jau rengintis e, e, konferencijai Kankūnė besivystančios šalis nurodė, kad jos nekita nusileisti. Taigi kyla klausimas, kaip galima būtų išvengti tokių blokų ir kaip galima būtų išvengti, kad pasislinktų, persislinktų temos ir kaip ES galėtų atlikti tarpininko vaidmenį. Pirmininkė, dėkoju. Alors, Ne, atsakydama šitos klausimus, tai pasakysiu taip, jūs tikrai teisūs. ES turi keisti strategiją, lyginant su Kopenhaga. Turime daugiau aiškinti savo poziciją, turime daugiau kalbėti su šalių grupėmis, kurių nuomonės skiriasi nuo mūsų nuomonės. Ir tikrai, ta sąsaja tarp klimato kaitos ir tūkstantmetį tikslų, šita sąsaja, sąsaja yra akivaizdi. Jie akivaizdi galbūt ne per artimiausius metus, reikalausime gal tos, tų pačių pastangų e, iš tų šalių, kurios turi, na, tokią sunkę pramoninę praeitį ir e, lyginant su tomis šalimis, kurios, na, dabar yra besivystančios. Ir kaip galbūt dėl šios priežasties ES tikrai smarkiai finansuoja tą fast start principą šalims, kurios, na, žengia tą vystimosi keliu. Tai yra skirta šalims, kurios neturi uh, neturi lėšų e, finansuoti tą mažinimą. Tiesiog reikia taikyti adaptuotas priemonės, kurios padėtų gal labiau toliau paskatinti besivystančių šalių e, norą siekia apmastyti savo pačių galimybės sumažinti šiltnamio efektą dujas sukeliančias išlakas. Dėkuoju, ką pereikime prie kito klausimo. Jį suformalavo ponas Papanikolas ir jis liečia pirmininkaujančių šalies programą ir anksti mokyklą paliekančių asmenų problemą. Prašau, ponė ministrė. Alors, Madame la Présidente, chers collègues. Taigi, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pirmininkaujančia valstybė, tęsdama kitų pirmininkaujančių valstybių pradėtą darbą, tęsė tą Europos bendradarbiavimo E, pastangas e, mokyklų srityje ir ypatingas dėmesys skiriamas būtent tokiam svarbiausiam kompetencijom. Ir tokiu būdu stengiama įgyvendinti 2010 m. kovo mėnesio tarybos išvadas, kuriuose yra pabrėžiama būtinybė e, sumažinti tų per anksti mokyklas paliekančių mokinių skaičių ir taip pat keliamas tas bendras tikslas tą skaičių padaryti, kad jis būtų mažesnis nei 10 procentų 2020 metais. Dėl to buvo pradėta ne viena iniciatyva, tarkime, e, ministerijų seminaras, kuris yra, buvo suorganizuotas e, pačioje pirmininkavimo pradžioje, Liepos mėnesį. Šitas seminaras taip pat generalinių e, direktorių atsakingų už vidurinį išsilavinimą E, susirinkimas taip pat buvo organizuotas, buvo skatinama, kalbama apie gimtosios kalbos, mokslų, matematikos svarbą, taip pat kalbama apie politinės e, kryptis, kurias reikia išplėtoti, siekiant būtent tų prevencinių priemonių prieš ankstyvą išėjimą iš mokyklos. Na ir po šitų visų posėdžių, prieinkaujantį valstybę, parengė išvadas dėl to, kaip yra svarbu E, didinti tas svarbiausias kompetencijas šioje srityje, bendradarbiaujant Europos lygių ir būtent mokyklos mokymosi vidurinio išsilavinimo lygių. Ir šitas e, išvadų rengimas dabar yra kaip tik atliekamas ir numatoma jas pateikti e, lapkričio mėnesio tarybai. Na, o bendriau kalbant, taryba vis dar laukia rekomendacijos pasiūlymą, kurią turi pateikti komisija greitų laikų ir tas pasiūlymas būtų dėl Europos e, šitos problemos ankstyvo išėjimo iš mokyklos, kad būtų numatytos priemonės, kaip sumažinti iki 20 metų e, tą skaičių tų moksleivių anksti išeinančių iš mokyklų, atitinkant tą tikslą, kuris buvo iškeltas tarybos. Na ir baigiant turiu pasakyti, kad Europos kovos su skurdu ir socialinė atskirtimi metai E, organizuojant tos renginius šitų metų, e, rugsėjo 28 dieną, tai e, Belgija surengė konferenciją skirtą būtent kalbėti apie socialinę įtrauką per švietimą ir lavinimą. Ir per šitą konferenciją buvo pasikeista nuomonėmis ir šitomis, šitomis nuomonėmis bus pasiremta per švietimo tarybą, kuri bus, vyks 19 lakryčio dieną. Nikula, Pone Papanikulė, tikriausiai turite papildomą klausimą. Dėkoju, ponė ministrė. Ir norėčiau užduoti štai kokį papiklausimą. Kas atsitinka su tais mokiniais, kurie palieka mokyklą, jos nepabaigia ir jie atsidūrė visuomenės užribėje arba galbūt jie pasirenka kažkokias tai techninės profesijas ir tokiu būdu gali savo stikrinti padorų pragyvenimą. Norėčiau paklausti, galbūt taryba turi kažkokiu tai statistiniu duomenų susijusiu su šiuo fenomenu. Taip pat e, norėčiau paklausti štai ką, ar komisija buvo pareginta e, parengti kokią nors e, iniciatyvą, bandant pasiaiškinti, e, dėl kokių priežasčių mokiniai nebaigia mokyklų ir kokiu būdu galėtume tikslingiau taikyti ir formuoti politiką ateityje. Kolegos, e, tai tikrai puikia iniciatyva ir beje jau buvo užmėgsti kontaktai tarp ministrų ir uh, E, už ugdymą, e, tarp, už ugdymą atsakingų funkcionierių ir tikrai matome, kokios skirtingos padėtis yra e, skirtingose valstybėse narise, nes yra, tarkime, labai kažkokių tikslingų programų tam tikrose valstybėse narise, kurios yra skirtos tam, kad tie, kurie anksti palieka mokyklą, nebūtų, neiškristų iš visuomenės gyvenimo. Ir, na, Tai yra labai svar, svarbus planai, tačiau, aišku, visur, visur, visur juos įgyveninti reikės laiko. Situaciją reikia vertinti visose valstybėse narėse, 27 valstybėse narėse. Tai didelis darbas, darbai tik pradedami, darbai pradedami tik tai pradėjus pirmininkauti Belgijoje konkrečiau ir Vengrija tikiuosi jos perims ir sukonkretins dar labiau ir galbūt bus pradėtas rekomendacijos projektas. Ne tik tai ta siekiant sumažinti mokyklas per anksti paliekančių mokinių skaičių, bet taip pat e, norint padaryti tas iš, tą išvadą dėl tos kartografijos 27 valstybių narių, dėl to, kas ištinka tos mokinius, kurie per anksti išeina iš mokyklos, jeigu jie yra atskiriami nuo visuomenės ir jeigu jų nededama pastangų juos susigražinti per kažkokią tai e, labiau techninę ugdymo sistemą atgal į visuomenę. Have... Uh, Ačiū. Turiu, turime dar papildomų klausimų. Pone Blinkevičiūtė ir pone Tygau, prašom. Uh, ačiū labai e, pone ministre už jūsų e, kaip pirmininkaujančios valstybės pastangas kovoti su skurdu bet ar jūs nematote kad skurdas irgi yra viena iš priežasčių e, dėl ko ne visi jaunuoliai baigia vidurines mokyklas ir yra priversti išeiti iš mokyklų? šiandien mūsų europos parlamentas pritarė labai svarbiam sprendimui dėl minimalių pajamų įtvirtinimo visoje europos sąjungoje. kokia būtų jūsų nuomonė kaip pirmininkaujančios pirmininkaujančios valstybės ar tai nepadėtų irgi nebūtų viena iš priemonių sulaikyti jaunuolius įgyti vidurinį išsilavinimą ir nepalikti mokyklos? din păcate rata abandonului școlar la nivel european este. gaila tačiau mes žinome kad europos sąjungoje 14 procentų palieka mokyklą per anksti e, mokinių tokiuose šalise kaip Portugalija. Ir labai gaila, kad mokyklos uždaromos, ypač kaimiškose vietovėse. Kalbėdami apie ES ateitį turime šią problemą kelti. Socialinė atskirtis ir skurdas yra be abejo didžiulė problema. Tad norėčiau pasakyti, kad reikia iškelti tą tikslą, tuos vaikus gražinti visuomenę. Ačiū, ponė ministrė, prašom atsakyti. Na, norėčiau pasakyti, kad pritariu abiem kalbėtojams. Iš ties, tas ankstyvas išėjimas iš mokyklos tikrai susijęs ir su skurdu, ir su socialinė skirtimi. Akivaizdu, juk akivaizdu, kad tam tikras skaičius mūsų vaikų uh, na, dėl jų šeimos statuso, dėl jų tėvų finansinės padėties tikrai nėra, nėra skatinami toliau tęsti mokslus ir ta, aišku, ekonominė krizė dar labiau pagilina šitą reiškinį. Na, bet komisija ir, ir taryba tai puikiai suprato. Ir jūs žinote, mes kartu priemėm šitą 2020 strategiją, kurioje būtent yra susijęs ir ekonominė plėtra, ir moksliniai tyrimai, bei mūsų mokymo ūkdymo e, švietimo kokybė bei kova su skurdu. Tai yra ta vienuma, visuma, kuri leidžia mums duoti tą tinkamą darnų atsaką į vairias problemas. Taigi, na, gal truputėlį sugrįšiu prie tų svarbiausių kompetencijų, nes tai yra labai svarbi tema. Ir pirmininkaujantį Belgiją lapkritį pateiks, kaip sakiau, tas išvadas tarybai ir bus tam tikri tikslai iškelti. Aš jas paminėsiu, pavyzdžiui, tikslai įgyvendinti nacionalinės strategijas, kuriamis siekiama gerinti mokinių e, įgadžius skaitimo, matematikos, mokslų srityje. Taip pat analizuoti dabartinių strategijų veiksmingumą nacionalinių jų taikomų, kad turėtumėm tam tikrą domenų bazę, kurioje galėtumėm pasiremti ir kuri paskatintų kitus sprendimus. Taip pat tikslas kurti pilotinius projektus tarp valstybių narių, norinčius tai daryti, pilotinius projektus, kurie būtų skirti gerinti tas bazinės e, e, jaunuolio europiečių kompetencijas ir galbūt taip pat naudingiau naudotis jau tais mūsų turimais instrumentais kurie yra tinkami, pavyzdžiui, lais, atviras koordinavimo metodas, švietimo programos, e, mokymasis visą gyvenimo programas arba septintoji pagrindų programa moksliniams tyrimams ir technologiniai plėtrai. Taigi ta tiek įvairių tikslų, kuriuos mes sieksime toliau gyveninti Belgijai pirmininkaujant ir kurių tikrai nepamiršime perduoti ateinančioms pirmininkavimo kadencijoms, ypač Vengrijai, kurie iškart po mūsų pirmininkaus. Dėkoju, perikime prie pono Higginsono klausimo ir jis liečia ES tikslus, tai yra visiška sausumos minų panaikinimą. Mhm. Pone pirmininkė, kolegos. Europos Sąjunga jau ne vienerius metus dirba siekdama visiškai išnaikinti e, tas pėstininkų sausumos minas ir tuo pačiu siekiama išspręsti įvairias humanitarinės ir vystimosi problemas, kurias kelia tos minos. Jau nuo gegužės mėnesio 95 metų tarybos sprendimu 95-170 PESK ES patvirtino pirmąjį tokį bendrąjį veiksmų planą, kurio siekiama kovoti su e, pėstininkų minų platinimu, sausumos minų platinimu ir jų uždraudimu taip pat. ES, taigi pasaulyje buvo pirmoji, kuri ėmėsi tarptautinėje arenoje veikti šią prasme ir 97 metais pasirašus tavo konvenciją dėl sausumos minų e, naudojimo, taryba 9 metų e, rugsėjo 18 dieną patvirtino ES sieki visiškai uždrausti ir išnaikinti sausumos minas ir paskelbti bendrą monitorimą dėl gamybos tokių minų ir jų E, transportavimo, tuo pačiu e, perinant į tokį daugia dimensinį šių pastangų lygį. Europos Sąjunga nuo to laiko nesiliauja dėjusi pastangas, spręsdama saugumo problemas. Aštuntų metų birželio mėnesį naujas veiksmų planas buvo patvirtintas, siekiant paremti tavo konvencijos e, na, tokį išplėtimą ir taip pat siekiant suteikti specifinę pagalbą toms valstybėms narėms, kurios yra pasirašyšę šią konvenciją, kad jos galėtų ją tinkamiau įgyvendinti, ypač dėl išminavimo, dėl pagalbos aukoms ir e, tų mino atsargų sunaikinimo. Ir šal, šalių pasirašančių šią konvenciją skaičius padidėjo ir aukų žmonių nukentėjusių nuo šitų sausumos minų e, skaičius vis mažėja, tačiau pagalbos ir pagerinimo ypač gyvenimo sąlygų nukentėjusiųjų dar labai daug reikia. Ir ES tikrai remia 10-14 metų veiksmų planą, kuris buvo patvirtintas Kartagenoje, Kolomboje, per antrąją konferenciją, kurios metu buvo peržiūrima šita konvencija. Ir naujasis tarybos sprendimas dabar yra rengiamas, būtent skirtas naujo veiksmų plano sukūrimui E, ir jame bus numatyta daugiau pagalbos priemonių aukoms, taip pat programos, pagalbos programos, kurias valdys komisija ir e, per e, kaiminystės politikos instrumentus ir per. Ir nemažai valstybės narių prisidėjo prie šitos ES tikslo padėti išminavimo, finansuoti išminavimo darbus ir panašiai. Ir šita pagalba buvo apie 1,8 milijardo eurų. Pone Higginsai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti ir pirmininkaujančiai šaliai už labai išsamą atsakymą. Jūs minėjote konvenciją na, ir turime dvigubą konvenciją susijusią su ehm, uh, 2000 su kasetinėmis e, kasetinė amunicija. Tai buvo pasirašyta 2008 metais. Na, ES 2007 e, metų laikotarpį skiria pusantro milijardo e, eurų aukoms. Tačiau tiesą sakant, tikrovė yra tokia, kad tos minos dar naudojamės, kas mėnesį žūsta po 2000 žmonių ir tikrai reikia tarptautinių no, susitarimą, pagal kurį šios minos būtų uždraustos. Dėkoju, sako pirmininkė, prašau sureaguoti. Alors, vous avez raison. Euh... Na taip, jūs teisus. Buvo išleista pusantro milijardo žmonių. Dar 2000 žmonių nukenčia per mėnesį nuo prieš pėstinių minų. ES negali viena atlikti viso darbo. Pusę darbo jinai jau padarė, tačiau visko vieniems nu, nuveikti yra neįmanoma. Jūs, manau, teisingai suprantate, kad mes labai rimtai vertiname šį aspektą, kiek žalo žmonėms atneša prieš pėtinės minos. Tačiau labai gaila, toliau žengti nelabai galim priimant sprendimus. Nusiginklavimo srityje galbūt reikėtų siekti daugiau pažangos, tai turėtų būti manoma, mes e, dirbame šiuo klausimu. Siekime, kad prieš pėsnės minus būtų uždraustos. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Turiu du papildomus klausimus paskelbti. Ponas Keli ir ponas Rubik turi tų klausimų. Prašom, ponė Rubikai. Ja, for... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponė tarybos pirmininkė, e, sausumos minos ir ateityje tikriausiai išliks didelė problema. Ar manote, kad būtų įmanoma vykdyti nuosavas tyrimų programas, kurios leistų atrasti tas sausumos minas? Tai ne europinė, o pasaulinė problema. Taigi ar galėtumėte įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, čia būtų nustatytos kompetitingos institucijos, kurios galėtų šioje srityje vykdyti mokslinės tyrimo problemas ir tokiu būdu prisidėti prie problemos sprendimo? Ponas Kelė. Dėkoju ponui, e, mano kolegai, kuris iškėlė šį labai svarbą klausimą ir dėkoju tarybai už išsamą atsakymą. Manau, kad ES iš tikrųjų aktyviai bandė spręsti šią nelaimingą situaciją, tačiau norėčiau paklausti tarybos štai ko. Ar tinkamai vertinate tai, kad jungtinės tautos spręstų šį klausimą ir galėtų prisidėti geriau, nešti didesnį įdėsį šalia to indėlio, kurį jau mes įnešame? Dėkoju, prašau, ponė ministrė. Abu klausimai yra vienas kitą papildantis. Norėjau atsakyti pirmą ir remdamasis antruoju. Galėčiau pasakyti štai ką. Bet kokia mokslo tyrimo programa, kurios tikslas yra rasti prieš pėsnės minas, būtų sveikintinas dalykas. Tačiau tam reikia bendradarbiauti su jungtinėmis tautomis ir reikia susitarti jungtinėse tautose Tai yra tas darbas, kuris yra reikalaujantis daug laiko ir pastangų, nes reikia įtikinti tuos, kurie nebūtinai masto taip kaip mes. Reikia įtikinti juos dėl investicijų reikalingų tokiai programai e, mokslo tyrimų parengti. Dėkoju. Dėkoju. Siūlau perėti prie kito klausimo. Jį suformulavo pane Blinkevičiūtė ir jis liečia Europos smurto prieš moteris stebimo centro įkūrimą. Pone pirmininkė, mėly kolegos, kova prieš smurto prieš moteris yra bendras tikslas ir Europos parlamente ir taryboje. Mūsų dvi institucijos tikrai dirba kartu šią temą. Jūs tikrai, tikrai žinote, tai darbas vyksta jau keletą metų ir įvairiuose kontekstuose. Noriu priminti rezoliuciją, kurią jūs patys patvirtinat praeisiais metais, kuomet šventėme, minėjome, atsiprašau, dešimtmetį Junktinių tautų konvencijos kuria 25 lapkričio diena paskelbta uh, diena kovos prieš smurtą prieš moterį. Šią rezoliuciją jūs apeliavote į komisiją, prašėte, kad komisija pateiktų siūlymą dėl bendrijos politikos, tiksl, kur būtų tikslingesnė ir darnesnė, ir primtinai reikalavote iš valstybių narių sukurti harmoningą sistemą domenų rinkimui skirtą. Ir kaip primina mums e, garbė parlamentarė, praėjusiu metu kovo mėnesį taryba kreipėsi į ir paskatino, paskatino sukurti tą bendrą e, strategiją dėl smurto prieš moteris. Na ir tam reikia sukurti smurto prieš moteris stebėjimo centrą ir remtis jau dabartinėmis struktūromis tam centrui sukurti. Dabar komisija kaip tik e, tyrinėja tą naują strategiją, rengia ją dėl smurto prieš moteris ir, ir taip pat svarstamas tos observatorijos įkūrimas, tačiau kol kas dar nežinome tos strategijos turinio. Kai jūs tai suprantate, mes tikimės gauti šią strategiją per ateinančius metus kažkada ir visiškai tikėtina, kad bus parengtas atskiras pasiūlymas kad reikės parengti atskirą pasiūlymą dėl to stebėjimo centro sukūrimo. Taryba be jokios abejonės negali kištis kaip teisėkuros kuriejas tik tai per pasiūlymus komisijai. Ir toks pasiūlymas bus išnagrinėtas kaip ir mm, įprasta, bus išnagrinėtas taryboje kartu su Europos parlamentu ir kol kas dar yra per anksti spėlioti, kaip e, bus apibriežti tikslai to būsimo e, smurto prieš moteris stebėjimo centro ir ypač būtų sunku spėlioti, kada tas centras pradės veikti. Pane Blinkevičiūtė, prašau. Ačiū labai, e, ponė ministrė, už atsakymą ir e, vis tik tai matyt reikia turėti vilties kad kažkada tai toks e, centras atsiras kuris rinks patikimus duomenis apie deja vis dar esantį smurtą prieš moteris. tačiau norėčiau patikslinti ar jūsų manymu pakankami tie duomenys kuriuos turi valstybės narės tam kad būtų iš tikrųjų kaip prioritetas suformuluota suformuluotas kova su smurtu prieš moteris nes mano supratimu tų duomenų patikimų tikrai iki šiol mes neturime ir tai yra viena iš priežasčių kodėl vis tik tai dar pakankamai daug įvairių rūšių smurto europos sąjungoje egzistuoja. Na, aš manau, tai, jūs, tai, ką jūs sakote, nėra neteisinga. Yra labai sunku šiandieną pasakyti, kad norint sukurti šitą observatoriją, užtenka pasiremti tais duomenimis, ką valstybės narės, tuo, ką valstybės narės jau individualiai yra sukūrusios kažkokiais registrais, duomenimis, kurios turi apie smurto rūšis, tam, kad suprastumėm tą problemą. Ne, tai tikrai tik tai pradžia. Ko mes tikimės iš komisijos? Mes tikimės, kad ji parengs schemą, di, di, gairias, metodologiją, kad galėtumėm visoje ES teritorijoje truputėlį daugiau harmonizuotis patikimai ir patikimai rinkti duomenis, apie įvairias smurto ryšis, apie jų proporciją ir kad kartu, jei tai įmanoma, galėtumėm kurti strategiją, kuri, na, tikiuosi, duos vaisių. Dėkoju. E, ponas Rubikas nori užduoti dar vieną papildomą klausimą, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, tarybos pirmininkė. Mes turime agentūrų, kurios jau gilinasi į šios klausimus. Prisimenu, uh, vieną įsteigtą agentūrą, na ir nebūtų verta paraginti agentūrą sustelkti į šią temą, skirti jai daugiau dėmesio ir tokia atlikti parengiamą į darbą tam, kad nekurtume naujos institucijos, o vietoj to pasinaudotume jau egzistuojančiamis agentūromis. Na, agentūroje yra kvalifikuotų darbuotojų ir manau, kad būtų visai verta inicijuoti štai tokį dalyką. Ačiū. Dėkoju. Na, aš tikrai norėčiau, kad būtų pasinaudojama egzistuojančios agentūros pajėgumais, kad nebūtų kūriama naujų, jų ir taip jau per daug, naujų kurti nebereikia, mano supratimu. Tikiuosi, kad e, rengiant tam tikrą taktiką ar schemą, kurią pasiūlys Europos komisija, bus remiamasi būtent jau egzistuojančiomis struktūromis, tokiamis, pavyzdžiui, kaip vienos agentūra. Thank you. Dėkuoju, galime perikyti prie kito klausimo. Jo autoris yra ponas Fernandės, jis liečia biologinės atlikas, prašau. Voilà, Madame la Présidente, chers collègues. Pirmininkė, mėly kolegos. Kaip ir Europos parlamentas, taryba patvirtino išvadas dėl žaliosios knygos dėl biologinių atlikų tvarkymų Europos Sąjungoje. Tai buvo 9 metų sausio 25 dieną padaryta. Šiuose išvadose taryba skatina komisiją toliau analizuoti, atlikti poveikio analizę ir jeigu reikės pateikti teisėkuros siūlymą ES lygių dėl bio, biologiškai suyrančių atliekų iki 2010 metų. O jūs sakysite jau 2010-ieji, na ir dėl to būtent taryba kreipiasi į tarybą, e, skatindama parengti prevencinės priemonės, tarkime, dėl biologiškai sūrančių atliekų rušiavimo, dėl to rušiavimo kokybės užtikrinimo, dėl to integruoto valdymo visos grandinės atliekų surinkimo ir viso proceso naikinimo ir taip pat dėl to, kad reikia nustatyti ženklinimo kriterijus e, kompostui ir. Ir e, šių metų birželio mėnesį taryba atsižvelgia į, į komisijos veiksmus dėl ateinančio etapo ES biologinių atlikų tvarkymo. Šiame dokumente komisija pareiškia, kad toliau tęs darbus ir įdėks techninės taisyklės, kurios padės tvarkyti biologinės atlikas ir to pačiu bus 90, 86 metų direktyva direktyva dėl e, vandenvalos dumblo bus pabaigta įgyvendinti. Ir Belgija, pirmininkaujantį ES, suorganizavo konferenciją dėl biologinių atlikų rugsėjo 21 dieną, kurioje buvo diskutuojama apie komisijos komunikatą iš esmės. Na ir šitos konferencijos rezultatai buvo paskelbti tarybai, perduoti tarybai spalio 14 dieną, taigi visai visai neseniai. Dėkuoju, ponas Fernandesas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė ministrė. Na, parlamente šių metų Liepos 6 dieną didelė dauguma buvo patvirtinta direktyva skirta biotlikoms. Taigi norėčiau pasitikslinti tam, kad turėtume teisinio iškumo, kad būtų aišku. Manome, kad tas tekstas nėra tinkamas, nes Jis nepakankamai specifiškas, jis tarsi išsibarsis per kelis tekslus, tekstus ir reikėtų vienos specifinės direktyvos, tai atitiktų ir strategijų 2020 tikslus. Aš manau, kad tai būtų naudinga, jeigu norime užtikrinti tinkamą vystimas ir tokiu būdu galėsime sukurti daugiau žalių darbo vietų, geriau kovoti su klimato kaita. Ir Tai galėtume daryti kokybiško kompostavimo metodo dėka. Ir tokiu būdu galėtume skatinti ir bio įvairovę. Taigi norėčiau sužinoti, ar taryba mano, kad reikalinga specifinė šiam klausimui skirta direktyva ir ką ketinate daryti šiam tikslui pasiekti. Na, pirmininkė, E, buvau dusni šiandieną, e, nes laiko tarsi pakako, bet prašyčiau vis tiek neišsiplėsti. Pone ministrė, prašau. Pabandysiu kuo trumpiau, ponė pirmininkė. Nes nenorėčiau pasisakymo pabaigoje būti pastatytas į vietą, taip sakant, bet klausimas įdomus. Kaip žinote, šis klausimas yra toks. Komisija turėtų siūlyti arba ne tokią specifinę direktyvą. Taryba supranta, kad komunikate dėl busimųjų etapų susijusių su bioatliekų valdymu komisija nematė spragų dabartinėse teisės aktuose. Nemano, kad yra reikalinga pasiūlyti dar e, kokiu nors papildomų teisės aktų, tačiau dėl vandenvalos direktyvos buvo pasiūlyta pakeitimų. Tiesiog žinokite, kad 2009 taryba savo išvadose pasakė štai ką. Pasirodė, kad valstybės narės yra susiskaldžiusios dėl būtinybės ar ne turėti specifinę direktyvą dėl bioatliekų. Tad mano atsakymus nei taip, nei ne, nes valstybių narių pozicija yra labai skirtinga. Taryba, aišku, susidomėjimu išnagrinės komisijos siūlymą dėl šios direktyvos ir taip pat siūlymą dėl bioatliekų, nes e, komisijos siūlymas, manau, taip pat apims ir bioatliekas. Ačiū. Ačiū. E, sako pirmininkė. Mano komentaras dėl pasakymų ilgio nebuvo skirtas tiksliai jums. O dabar perkime prie kito klausimo, kurį uždavė kolega Maginės. Ten yra kalbama apie pakartotinį recesiją e, siekiant 3 procentų E, nedidesnio 4 procentų deficito. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, pagrindinis augimo ir stabilumo pakto tikslas yra toks - išlaikyti pirmiausia kainų stabilumą Europos Sąjungoje. Pagal sutartis valstybės narės turi laikytis tokios e, nuseklios nacionalinės politikos, kurie atitinka augimo ir stabilumo pakto tikslus ir kurie atitinka ekonominės politikos gairės. E, rugsėjo 7 dieną taryboje buvo susitarta, jog nuo 2011 metų bus laikomasi to svarbaus tikslo, o būtent stabilumo ir augimo programos ir nacionalinės reformų programos turi būti pateikiamos komisijai, kad būtų galima užtikrinti struktūrinę priežiūrą, biudžeto discipliną ir makroekonominį stabilumą bei augimą ES lygių, tuo pat metu išlaikant individualias procedūras, kurios būtų atskiros. Šis procesas pagerins ekonominės politikos koordinavimą ES ir prisidės prie to, kad sustiprėtų biudžeto disciplina, makroekonominis stabilumas ir augimas. Lygiai toks pat tikslas, dėl to paties tikslo ES numatė priemonės, kurių tikslas yra skatinti ekonomikos atsigavimą, tuo pat metu e, laikantis biudžeto disciplinos. E, naujoji strategija ES 2020 irgi kalba apie tvarę ekonomikos plėtrą, įtraukiančią ekonomikos plėtrą. Virželio e, 18 dieną buvo primta ši strategija ir būtent ji atspindi tą siekį. Tai reiškia, kad krizės valdymo strategija labiau bus kreipiama reformų linkui, bus atmamos vidutinio laikotarpio ir galaikės reformos. Jos, jų tikslas yra e, pagerinti užimtumo padėtį ir padėti sanuoti viešuosius finansus. ES 2020 strategijoje be kita ko yra keliamas tikslas e, skatinti užimtumą ir pagerinti mokslo tyrimų sąlygas, pagerinti švietimo e, reikalus ir skatinti socialinę įtraukti, įskaitant kovą su skurdu. Tad, kaip matote, augimo ir stabilumo paktas ir priemonės numatytos ekonominį augimą yra tarpusavėje visiškai suderinamas dalykas, nėra tarp jokio prieštaravimo. Dėkui. Dėkui, ponė Meginis. Dėkoju už atsakymą, ponė ministrė. Tiesą sakant, e, tikėjausi konkretesnį atsakymą, vis tiek dėkoju. Mano partija palaiko 3 procentų tikslą. Lygiai taip pat tai daro ir kitos didžiosios Airijos partijos. Manau, svarbu turėti tikslus ir turėti datas, kada juos pasiekli. Kai galvome apie Europos Sąjungą ir atkreipsiu e, narių, e, narių dėmesį į poną Tyšeką iš Airijos, kuris šiandien pasisakė. Jis labai tiesiai kalbėjo apie iššūkius, bet ir apie tai, ką mes galime padaryti kaip pasiekti šių sudėtingų tikslų. Ir Airija turi daug e, savybių, kurios mums padės pasiekti tikslų ne e, per daug nekenčiant. Taip, neišvengsit visų tų bėdų ir skausmą, bet manau, kad susidorosime. Alors, je, je, vous... Na, jūs kalbate apie airijos problemą ir aš suprantu suprantu, mes visi labai jautriai reaguojame į airijos tą problemą. Na, kokį atsakymą galėčiau duoti į jūsų klausimą? Tai, tai būtų, aišku, labai platus klausimas. Atsakymas apie 27 valstybės narės, nes mes turime turėti darnės politikas, suderintas politikas, e, valiutų stabilumo, e, biudžeto politikos, at, e, ekonomikos at, atkūrimo. Ir aišku, kai kurios valstybės narės, priklausomai nuo jūsų skolinimo lygio, dėl jau metinės skolos, mm, jau 2-3 metus mm, gyvojančios nuo krizės e, e, pradžios, tiesiog yra sudėtingesnė padėti. Ir Airija, kaip suprantu, taip pat išgyvena su, sudėtingą laikotarpį. Ir, na, patikėkite, Europa supranta be bejonės tą, tą sunkumą. Tačiau aš manau, kad Ne viena valstybė yra tokioje pačioje padėtyje ir dar ne viena tokioje padėtyje atsidurs rytoj. O biudžeto griežtumas netrukdo solidarumui. Ir kadangi jau komisija pateikė savo planą dėl ekonominio valdymo, ten skaitomas tas siekis nepalikti atsilikusios vienos ar kitos valstybės, pavyzdžiui, kaip, tarkime, kaip su Graikija solidarumas buvo parodytas. Nelyginkime šių šalių padėties, tačiau žinokite, kad vienai par kitaip e, Europa nepaliks uodegoje vienos ar kitos iš savo 27 valstybių narių. You, Dėkuoju, mane ministrė. Ne, yra nemažai norinčių užduoti papildomas klausimus, taigi bijau, kad teks atrinkti tik tai keletą iš jų. Šių Na ir tai reikės atsižvelgti tai, kas jau pasisakė, ir atsižvelgti politinį balansą. Ponas Krolė ir ponas Papanikolė. Ponas Kraulis pirmas. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju mm, pirmininkaujančiai šaliai iš atsakymų. Du dalykai, trumpai. Pirmiausia, kai vyksta diskusijos dėl 3 procentų įsiskolinimo, tai atrodo, kad e, skirtingose valstybėse naudojami skirtingi apskaitos standartai, kriterijai. Antras dalykas - įgyvendinant, kiek bus lankstumo. Nes dėl dabartinės krizės, kuri yra visose valstybėse narėse, gal reikėtų e, numatyti kažkokiu tai e, ribų to 3 procentų kontekste. Pone Papiukas. Dėkoju. Tarybos išvadas, kur kalbam apie 2020 strategiją, Aišku, žinia ir signalas yra tokia, kad reikia būti nusiteikusiems optimistiškai, kai taisoma dabarties biudžetus ir galvojame apie 20 metus, apie naujoves, energiją ir labai svarbu, kad žengtume į priekį taip sparčiai kaip įmanoma. Na ir jeigu pažiūrėsime didžiausius disbalansus, kurie egzistuoja tarp ES pietų ir, vak, ir šiaurės, arba jeigu pažiūrėsime E, tai kas vyksta eurozonoje, e, tai e, kas vyksta Prancūzijoje ir Vokietijoje kaip didžiausiose šalise, jeigu pažvelgsime tai, kas vyksta Graikijoje kaip prieš priešoje, tai atrodo, kad kai kuriuose šalise mm, tarsi buvo pasinaudota šią situaciją. Taigi gal kaip ketinate sumažinti tą ne, pusiausvėros nebuvimą tarp ES pietų ir, ir šiaurės? Prašau, ponė ministrė. Du klausimai, tada ir atsakymai. Ir pirmą klausimą galėčiau atsakyti taip, žinoma, iki šiol ir dar dabar Yra ne vienodi apskaitos standartai taikomi. Apskaitos standartų harmonizavimas vyksta jau, nes jeigu rytoj, pavyzdžiui, sugalvotume 20, su 27 valstybių ekonomikomis elgtis sąžiningai, turėtume remtis tais pačiais skaičiavimais, ta, tuo pačiu skaičiavimo metodu. Taigi darbas vyksta. Na, o kai dėl lankstumo susijusių su, tais, su ta 3 procentų riba, norėčiau pasakyti štai ką. Lankstumo lankstumo yra šiek tiek nuo 1990 metų. 11-12 jo ko gero bus, kad mūsų valstybės narės galėtų grįžti prie griežtesnės biudžeto logikos, nes jeigu labai griežtai norėtume taikyti tą 3 procentų ribą, tai, pavyzdžiui, šiemet visi būtume pažeidę biudžeto griežtumo planą. Tačiau taip nėra. Manau, kad ES institucijos suprato, kad krizės kontekste reikėjo palikti laiko valstybėms, kad jos galėtų grįžti prie biudžeto stabilumo, prie biudžeto balanso apie 2013 metus. Na, o kai dėl pusiausvėros nebuvimo tarp šiaurės ir pietų, galėčiau sakyti štai ką, ar, pusiausvėros, ar tos pusiausvėros trūksta tarp šiaurės ir pietų ar kitur, Turime pasakyti, kad svarbi yra pagalba ir jos panaudojimas. E, visur svarbu plėtoti ekonomiką, kurti darbo vietas. Manau, kad ES vaidmuo yra išlaikyti tam tikrą nuoseklumą. Svarbu, kad ES būtų reikiamų fondų sanglaudai įgyveninti. ES yra pirmoji biudžetinė eilutė ir tos lėšos turi būti panaudotos tam, kad pusiausvyros trūkumas mažėtų, tai pusiausvyros trūkumas tarp šiaurės ir pietų. Tačiau nemanau, kad tai yra vienintelis balanso trūkumas Europos Sąjungoje. Dėkuoju. Dabar perėmė prie panos tikau klausimus ir tikiuosi, manau, kad tai bus paskutinis klausimas mūsų diskusijose ir dabar klausimas liečia tarybos siūlomas priemonės laisvam darbuotojų judėjimui tarp valstybių narių skatinti. Prašau. Alors, Madame la Présidente, cher... Nagi, ponė pirmininkė kolegos, taryba norėtų be abejonės priminti, kad laisvas asmenų judėjimas yra viena iš pagrindinių laisvių, kurią garantuoja sutartis ir išvestinė teisė ir taip pat tai apima teisę ES piliečiams gyventi ir dirbti kitoje valstybėje narėje. Na, o dėl apribojimų, laikino apribojimų, kurie yra numatyti pagal stojimo sutartis, tai kiekviena valstybė narė, kuri toliau taiko šitas apribojimus, turi įvertinti pasiekmę savo darbo rinkai e, šito reiškinio ir nuspręsti dėl tų apribojimų išlaikymo arba jų palengvinimo per tą visą pasibaigus pernamam laikotarpiu, tarkime 11 metų balandžio mėnesį toms šalims, kurios įstojo 4 metais ir 13 metų gruodį toms, kurioms įstojo 2007 metais. Beje, taryba paskatino valstybės narės, kurios toliau taiko pribojimus pagal tas perinamasias nuostatas nustatytas stojimas sutartise, panaikinti jas per trečiąją tą fazę perinamo laikotarpio, jeigu nebus įrodyta, kad tos valstybės atitinkamos narės darbo rinka kentėtų nuo tų migrantų. Ir nuo 2009 metų, kuomet Danija suteikė laisvą prieimą prie savo darbo rinkos, e, visos perinamosios priemonės dėja kitų valstybių narių nebuvo pakeistos. Dauguma valstybių narių suteikė sen po 2004 metų įstojusių valstybių narių, valstybių narių piliečiams laisvą prieimą prie savo darbo rinkos, tačiau 10 valstybių narių vis tik tai taiko apribojimus. Ir taryba pabrėžė, kad ekonominė finansinė krizė neturėtų būti remiama, keliama kaip argumentas vienintelis argumentas tam, kad būtų toliau išlaikomos tos perinamosios priemonės ir buvo kreiptas į valstybės narės, kad būtų išplėtotos tinkamesnės strategijos, leidžiančios nustatyti ir analizuoti kliūtis kylančias geografiniam ir profesiniam darbuotojų judėjimui, bei padėsiančias panaikinti tas kliūtis pagal sutarčių nu- nuostatas atitinkamas. Na, suteiksiu žodį ponė Tikau ir ponui Papam Nikolai. Taigi pirmą ponę Tikau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė, dėkoju už atsakymą. Norėčiau paraginti ir jūs, ir tarybą drąsinti valstybės narės, panaikinti kliūtis laisvam darbuotojų judėjimui, ypač atvykstančiams iš Rumunijos ir Bulgarijos. Atkreipsiu dėmesį iš tai, ką kad jeigu norime užtikrinti visiems darbuotojams iš visų valstybių narių lygias galimybės darbo rinkoje, tai tai reikš, tai nereikš, kad mes apginsime e, tų tikslo šalių m, mm, darbuotojus. Taigi prašau paraginti valstybės narės panaikinti tas kliūtis. Pone ministrė, dėkuoju dar sėki. Na, mes vėl kalbame apie asmenų judėjimą ir mobilumą. ES įmasi priemonių judumui, darbuotojų judumui paskatinti šiais sudėtingais laikais. Ir tai yra viena iš galimybių ES piliečiams, ypač jaunimui. 2007 metais mes jau kalbėjome apie darbuotojų judumą, dabar jau atėjo 2010 metai. Na, čia paminėčiau Da Vinci programą susijusiu su darbuotojų judumu ir tikiuosi, kad bus suformuoluoti nauji pasiūlymai dėl šio klausimo. Pone Stinkler dar prašo papildomo klausimą. Labai trumpai, ponė pirmininkė, dėkoju. Kokiu žingsniu imasi taryba tam, kad būtų uh, pagerintas laisvas tų darbuotojų judėjimas, kurie yra, tiesąkant, pabėgėliai atvykę į Europos Sąjungą. Aš norėčiau priminti 51 konvenciją susijusią su trečių šalių piliečių uh, prieblokščių teikimu. Taigi, kokių žingsnių čia ketina imtis e, taryba? Pone pirmininkė, ministrė, prašau atsakyti šios tris klausimus. Alors, vous... Dėkoju. Pirmiausia, noriu pasakyti štai ką. Laisvas darbuotojų judėjimas yra tarybos vienas iš svarbiausių prioritetų. Aš manau, kad mes darome viską, kad valstybėms narėms, kurios dar taiko apribojimus, nurodome, kad jos turėtų analizuoti, kiek yra reikalinga ta pareinamoji fazė, kai dar tebelieka tam tikri apribojimai. Raginame jas analizuoti galimybę apribojimus panaikinti. Norėčiau pridurti dar ir tai, kad laisvas darbuotojų judėjimas yra be abejo tarybos prioritetas ir pirmininkaujančios valstybės prioritetas taip pat, nes 18 metų tarybos trejeto programoje, kurią parengė Ispanija, Vengrija ir Belgija, e, randame nuostatas šiuo klausimu. Yra pasakyta, kad bus skatinama visiškai gyveninti tas keturias judėjimo laisvės Europos Sąjungoje E, darbo rinkos panaudojimas tinkamai yra vienas iš svarbiausių prioritetų čia. Tai štai, mes raginame valstybės peržiūrėti tos pereinamosius laikotarpius, e, kurių metu judėjimas e, piliečių yra ribojimas. Ar tos pereinamosios nuostatos yra nesuderinamosios laisvos menų judėjimu? Negaliu spręsti, kadangi tokios nuostatos yra apibrieštos stojimo susitarimuose ir Visų e, plėtros etapų atvejais jos buvo, tos nuostatos buvo panaudotos. Mes e, be abejo kreipiamės į kiekvieną valstybę narę taikančią apribojimus atskirai, ragindami ieškoti galimybių panaikinti tuos apribojimus, kad tas perinamasis laikotarpis galėtų baigtis. 11 metais turi baigtis 2004 metų įstojusiems valstybėms taikomi apribojimai ir šiek tiek vėliau turi baigtis kitas laikotarpis. Pirmininkė, ačiū raštu atsakyta bus į tuos klausimus, kuriems neužteko laiko. Prieš užbaigiant posėdį noriu pasakyti dar vieną dalyką. Iš socialistų demokratų progresyvaus alijanso gavau pageidavimą. Mis, pona Enrike paskirti konstitucinių reikalų komitetą, kuris pakeis vieną iš kolegų. Ar yra dėl to komentarų? Tad laikysime šį prašymą.